tolesnio darbo. Ačiū. Ačiū, dabar diskusiją baigiame. Balsuosime rytoj 11.30. Kitas posėdis rytoj, ketvirtadienį, vasario 25 dieną, nuo 9 val. iki 13 val. Darbo atvarkė paskelbta, ją galite rasti Europos parlamento interneto svetainėje. Noriu visiems padėkoti už darbą, dėkoju technikams ir vertėjams už tai, kad pagaliau mums pavyko užbaigti šį posėdį. Ačiū.